norėčiau paprašyti parlamento narių susėsti arba išeiti iš salės. Kitas darbo tvarkės klausimas yra komisijos pareiškimas. Kalbant apie 2015 m. Liepos 15 d. priimtą sprendimą dėl energetikos srities vasaros dokumentų rinkinio. Komisijos vardu kviečiu pana Šepčią.